pranešimas apie kompensavimą ar pagalbą keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį pranešėjai Bach, prašom. Ja, Herr Vizepräsident. Gerbiamas pirmininko pavaduotojų, kolegos ir kolegės, visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji ėmėsi šios iniciatyvos ir pristatė pasiūlymą dėl keleivių teisių. Dabartinė situacija, kaip žinia, yra tikrai apgailėtina, nepatenkinama reikėtų ginti keleivių teisės, nes kalbame tikrai apie labai svarbę temą. Ir dažnai yra keleiviai tiesiog viliojami e, palankiais pasiūlymais, o paskui tiesiog apribojamos jų teisės reikėtų pagerinti e, keleivių situaciją, jiems suteikiant papildomas teisės, taip pat jos geriau apie tai informuojant ir tas jų teisės geriau įgyvendinant. Aš rėmiausi daugeliu Europos teisingumo teismo sprendimų, kurie buvo priimti pastaraisiais metais, taip pat e, rėmiausi sukauptą patirtimi. Man svarbiausia, kad būtų sukurtos aiškios, suprantamos taisyklės ir dėl to aš pasiūliau papildomų apibrieščių komisijos pasiūlymui. Taip pat mes e, išsiaiškiname, e, e, kokias spragas teisės aktuose panaudoja euro, oro linijos ir pasiūlėme tas spragas užpildyti. Pavyzdžiui, kas yra neįprastinės ypatingos aplinkybės? Kas yra techninės problemos? Techninės problemos tai ateityje bus tokios problemos, kurios bus susijusios su gaminto pateiktais sertifikatais. Taip pat mes žymiai patobulinome komisijos pasiūlymą gindami keleivių interesus. Dabar dėl kompensacijų keleiviams. Aš ir čia patobulinau komisijos pasiūlymą, nes komisijos pasiūlymas buvo palankesnis oro linijoms ir silpnino keleivių teisės. Pagal mūsų pasiūlymą keleiviai turi teisę e, po trijų valandų e, gauti 300 e, eurų E, e, jeigu skrydis neviršia 350 km, po 5 e, valandų jau kalbama apie kitokias sumas, apie 7, po, jeigu skrydis vėluoja 7 valandas, tu galima tikėtis ir dar didesnės kompensacijos. Taip pat oro linijos neturėtų turėti galimybės atidėlioti skrydžių iki begalybės. Taip pat reikia suteikti geresnę informaciją keleiviams jau skrydžio užsisakymo metu. Taip pat reikia nurodyti keleiviams kontaktinius centrus, taip pat ir oro uostose, kur kompetitingas personalas gali suteikti keleiviams informaciją ir priimti skundus. Taip pat reikėtų sustiprinti neįgaliųjų asmenų teisės arba riboto judėjimo asmenų teisės teisės. Toliau, jeigu keleivis nepasirodo oro uoste ir nepasinaudoja skrydžių, tai jisai turėtų turėti galimybę pasinaudoti tolimesniais skrydžiais. Dabar dėl oro linijų nemokumo atveju. Čia mes irgi pasiūlėme e, sprendimų. Dėl jungiamųjų skrydžių e, siūlome, kad oro linijos e, prisimtų atsakomybę. Ir mes e, tokio principo ir norėtumėm laikytis. Taip pat mums labai svarbu buvo sukurti aiškias taisyklės dėl rankinio bagažo. Norėtumėm ateityje uždrausti vieno rankinio bagažo vieneto taisyklę. Dabar dėl kompetencijų. Mes e, norime, kad būtų sustiprintos nacionalinių kompetitingų institucijų kompetencijos, tam, kad jos galėtų geriau ginti keliaivių teisės. Na ir galiausiai aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų ir taip pat IMKO komiteto pranešėjai. Tikrai vyko puikus bendradarbiavimas, su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Ačiū. Herzlichen Dank für die Labai ačiū. Dabar komisijos vardu e, žodis komisarui Kalas, prašom. Pana pirmininkė, gerbimi parlamentarai, pana Bachai, Komisija norėtų padėkoti pranešėjui ir kitiems transporto komiteto nariams už konstruktyvų darbą e, dirbant ties šio reglamentu. Praktikoje keleiviai ne visada gali pasinaudoti e, jiems priklausančiomis teisėmis. Tai pirmiausia yra dėl įgyvendinimo sistemos, kuri egzistuoja, ji nėra pakankamai veiksminga ir nėra vienodai taikoma visoje Europos Sąjungoje. Antra, jeigu oro bendrovės ir keleiviai skirtingai interpretuoja tą patį tekstą, ginčiai tampa neišvengiami. Komisijos pasiūlymas yra skirtas padidinti teksto aiškumą. Taip pat siekiame pagerinti keliaivių teisų įgyvendinimą. Tuo pat metu atsižvelgiame ir į finansinį bei veiklos įtaką oro bendrovėms tai yra neišvengiamas poveikis e, taip pat e, ir bilietams, bilietų kainams. Komisija džiaugiasi tuo, kad jos e, pasiūlymas buvo sustiprintas transporto komiteto pranešime šiose srityse. Pirmiausia, įgyvendinimas, antra, teisė informacija, trečia, ką oro bendrovės turi daryti atšaukus skrydį ir ketvirta, skundų galimybės. Tačiau Kai kurie parlamento pakeitimai kelia nerimą. Paminėsiu konkrečiai e, vėlavimas e, trumpose ir vidutiniuose atstumuose. Parlamentas nori išlaikyti dabartinės ribas kompensacijoms. Komisijai e, atrodo, kad tos ribos yra per trumpos. Ir tai gali turėti šaltinį poveikį, e, kuris pažeistų keleivių interesus. Komisija mano, kad jeigu oro bendrovė neturi pakankamai laiko E, sustarkyti su vėlavimu, tai gali būti finansinė paskata jai atšaukti e, vėluojantį skrydį. Mes norime, kad e, keleiviai grįžtų namo arba nuskristų ten, kur jie nori skristi. Parlamentas nori patvirtinti išskirtinių sąlygų sąrašą, kuri, dėl kurių nereikėtų oro bendrovės mokėti kompensacijų. Šis sąrašas galbūt yra per griežtas. Trečias - oro bendrovių nemokumas. Komisija supranta, kas rūpi parlamentui. Tačiau pasiūlymas, kad oro vežėjai turėtų sukaupti fondą ar e, užtikrinti bilietų kompensavimą, nėra adekvatus. Tai padvigintų dabartinio reglamento gyvenimo kainą ir atrodo neproporcingas. Komisijos komunikate e, parengtame 2013 metais dėl keleivių atsaugos oro bendrovių e, nemokumo atvejais e, numato tam tikrus įsipareigojimus, kurie būtų įgyvendinti. Pirminkė, gerbėjai parlamento nariai, aš tikiuosi, kad šios dienos diskusija prisidės prie tinkamos pusiausvyros tarp įvairių interesų paieškos. Turime atminti, kad svarbiausias šios peržiūros tikslas yra užtikrinti geresnį oro keleivių teisų e, įgyvendinimą kas e, turėtų būti naudinga tiek keleiviams, tiek oro bendrovėms, oro vežėjams. Ačiū. Labai ačiū. Vidaus e, rinkos e, komiteto vardu dabar pasisakys Hans-Peter Mayer. Prašom, mielas kolega. Ačiū. Kolegos. Pranešime teisingai siūloma, kad tie keleiviai, kurie negalėjo e, pasinaudoti e, skrydžių pirmin, pavyzdžiui, kur nors įstrigę kamštyje, jie vis tiek turėtų turėti galimybę skristi atgal, pasinaudoti atgalinių skrydžių. Jeigu, tarkim, keleivis e, E, turėjo keletą jungiamųjų skrydžių ir praleidęs pirmą skrydį nebegalėjo skristi atgal. Tai yra neteisybė. Keleivių teisės neturėtų e, priklausyti nuo to, ar keleivis užsisakė paprastą skrydį ar keletą jungiamųjų skrydžių. Kalbame apie neligybę. Tie Keleiviai, kurie nusipirko biletą, už jį susimokėjo, kodėl jie negali skristi atgal? Jie turi teisę, kad jos perskraidintų atgal ir jie turi tokią teisę pasinaudoti. Ačiū. Toliau Matija Groš. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai Žorž Bach, nes jis tikrai puikiai padirbėjo. Uh, Jis ieškojo pusiausviros tarp keleivių teisių ir oro linijų interesų. Jis e, sukūrė skaidrumą, aiškumą ir tai iš tikrųjų labai svarbu, tai buvo ko gero pati svarbiausia mūsų užduotis. Buvo primta nemažai teisingumo teismo sprendimų ir mano nuomonė buvo puikiai integruoti į tekstą. Kokių sunkumų kyla? Pavyzdžiui, dėl kompensacijų. Ar kompensacijos tikrai atitinka žalą? Pavyzdžiui, jeigu kompensacijos dydis yra 600 eurų, ką daryti keliaiviui? Galbūt jam buvo tikrai labai svarbu skristi ir netgi ir tie 600 eurų kišenėje jo nepaguos. E, toliau, jeigu keliaivis nusiperka e, pigų skrydį už 20 eurų, ar teisinga jam išmokėti 400 eurų kompensaciją, jeigu skrydis atšaukiamas? Toliau, kas yra e, išskirtinės aplinkybės? Čia tikrai turėtumėm ieškoti pusiausviros. Neturėtumėm e, leisti, kad oro linijos pas, prisidengusios neįprastinėmis aplinkybėmis tiesiog neišmokėtų kompensacijų keleiviams. E, Labai svarbu, kad keleivis gautų visą tinkamą informaciją, net ir skrydžio užsakymo metu. Ta informacija turėtų būti pateikiama suprantamai, ne 20 puslapių tekste, kad keleivis visiškai pasimestų. E, taip pat reikia ir tam tik, tikro kontaktinio centro, kad keleivis žinotų, kuris gali kreiptis, kuris gali pateikti skundą. Tikrai pateiktas pasiūlymas turės naudos visiems, mano nuomonė e, ir oro linijoms, bet visų pirma keleiviams. Ačiū. Dėkoju. Pane Vernijo, prašom. Monsieur le Président. Pone pirmininkė, ponio, ponas komisijos nariai, gerbėjai kolegos, šiandien mes kalbame apie labai svarbų tekstą, kuris gali realiai pagerinti mūsų piliečių teisės. O vis daugiau ir daugiau piliečių skrenda lėktuvais ir dažnai susiduria su sudėtingomis su aplinkybėmis, nes kainos yra labai sudėtingos, taikomos yra ne visuomet teisingos, teisinga praktika. Ir e, mes siūlome patobulinti tekstą. Aš manau, kad mums pavyko jį patobulinti pateikiant savo pakeitimus ir aš norėčiau patikoti savo pranešėjams bei savo kolegoms dirbantiems kitose frakcijose. Mes siūlome teisės aktą, kuris gali būti įgyvendintas efektyviai. Ir e, jisai, e, jisai numato tei, keleivių teisės ir e, kurios bus apsaugotos net ir tuomet, kai oro bendrovės bando visai išsisukti nuo savo įsipareigojimų, randa įvairių e, priežasčių. Be to mes sugebėjome labai gerai apibriežti išskirtinės aplinkybės. Be to mes manome, kad e, Čia taip pat labai svarbiai kalbama apie tai, apie kompensacijas, kurios bus uh, uh, mokamos tuomet, kai uh, atidedamas yra skrydis. Uh, ir kartu mes e, nepakenksime bendriems e, e, tarptautiniams skrydžiams. Numatėme taip pat trys ribas, pagal kurias bus mokamos kompensacijos. Ir jūs, ponas komisarė, jau sakė, kad kartais, jei kompensacijos bus pernelyg didelės, atidedant skrydžius, tuomet oro bendrovės gali norėti atšaukti sk, uh, uh, skrydžius. Uh, Be to mes išsprendžiame taip pat ir problemas susijęs su jungiamaisiais e, skrydžiais. Ir paskutinis dalykas - visiškas skaidrumas. E, e, Reikalavime, kad būtų nurodyta, kiek, kiek galima pasimti su savim bagažo, kiek kainuos bagažo viršsvoris. Ir taip pat mes reikalavome, kad būtų sudaryti informaciniai biurai oro uostuose. Ir taip mes suradome tinkamą pus, pusiausvyrą tarp keleivių teisų apsaugos ir oro bendrovių interesų. Ir taigi tai buvo geras kompromisas. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, pane Savisar, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kirmasis, ponė komisarė, gerbėjai kolegos. Europos liberalų ir demokratų frakcijos vardu aš noriu pasakyti, kad mes visuomet pasisak, pasisakėme už keliaivių teisės. Aš parengiau kelis dokumentus šiuo klausimu ir esu įsitikinusi, kad keliaivių teisės būtina yra apsaugoti. Šis pranešimas e, buvo reikalingas dėl to, kad labai dažnai skrydžiai yra atidedami, e, yra neiški taip situacija tuomet, kai e, yra vėluojamas, kai nelaikų gaunamas bagažas. Bet to mes visi prisiminame, kas įvyko po to, kai Islandijoje užsiveržė uh, uh, ugnikalnės. Ir mes supratome, kad mums reikia geriau apsaugoti ir keliaivių teisės, ir geriau apibriežti oro bendrovio įsipareigojimus. Keleiviai turi gauti visą jiems reikalingą informaciją ir uh, atsitikus tam tikroms aplinkybėms turi turėti teisę į kompensaciją. Labai svarbu yra žinoti, kokios yra jūsų teisės ir kokios yra jūsų pareigos. Labai dažnai šiuo metu keleiviai nežino, uh, kokias teisės jie turi, oro bendrovės nepakankamai juos informuoja apie tai. Džiaugiuosi, kad e, gerai padirbėję transporto komitete mes sugebėjome užtikrinti, kad atidedant skrydžius e, keleiviai taip pat gautų kompensaciją. Ateityje e, skrydžių įgulos geriau žinos, kaip e, elgtis su asmenimis su negale, kaip, e, e, kaip elgtis su, su gyvūnais, kurie padeda šiems asmenims. Be to, mes stengiamės taip pat pasirūpinti regioninėmis oro linijomis ir todėl nustatėme 90 minučių uh, E, terminą. Tai reiškia, kad jei vėluojama yra nedaugiau nei 90 minučių, tuomet tos oro bendrovės neturės mokėti kompensacijų. Bet to džiaugiuosi, kad taip pat spręsta ir problema, kaip keliaiviai negalėjo e, e, grįžti su ta pačia oro bendrovė, jeigu jie neskrido į priekį su ją. Komitete mes siekime kompromiso. Tačiau man atrodo, kad kai kas dabar bando sugriauti mūsų susitarimą. Ir todėl mes e, e, nepritarėme savo frakcijų imko pateiktiems pakeitimams. Ir baigdama noriu taip pat paminėti ir Gibraltaro problemą. Aš visiškai nesuprantu. Kalbėtojas. Kalbėtoja yra nutraukta. Ir dėkoju pranešėjai. Ačiū. Kadangi e, vidurdienį prasidės balsavimas, aš prašyčiau visų neviršti kalbėjimo laiko. Dabar e, žodis e, kolegai. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, aš šiandien kalbu kaip praeitais metais renkto pranešimo dėl reglamento numeris 261 ir 1008 pranešėjas. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jo labai konstruktyvų požiūrį ir džiaugiuosi, kad e, mums pavyko pakeisti akcentus, kitaip juos sudėlioti komisijos pasiūlyme, nes iš pradžių šis e, pasiūlymas buvo palankus pramoniai, o dabar jame kur kas daugiau dėmesio yra skiriama keleiviams. Ir tai yra labai gerai. Mano frakcijos nuomonė, kompensaciją privalu mokėti jau po vienos valandos, tačiau niekas tam nepritarė. Todėl mes susitarėme dėl trijų valandų laiko. Ir e, ši riba beje atitinka ir Europos teisingumo teismo e, nuomonę. Taigi, ši nuostata yra kur kas geresnė nei originali E, komisijos pasiūlyta e, nuostata, kuri numatė penkių valandų laiką. Be to, mes e, aps, geriau apibrėžime išskirtinės aplinkybės, tam, kad oro bendrovės negalėtų pasinaudoti jomis kaip pretekstų kompensacijoms nemokėti tiems keliaiviams, kuriems jos priklauso. Džiaugiuosi kad e, taip pat rekomenduojama geriau bendrauti su keleiviais ir čia daug dar ką galima būtų patobulinti gyvendinant e, šias nuostatas. Numatyta taip pat e, sukurti ir tarpinės institucijos, kurios galėtų padėti spręsti ginčius. Kalbama taip pat ir apie, apie skrydžių energetinį efektyvumą. Ši informacija bus nurodyta bilietuose ir oro bendrovė tinklapiuose. Aš manau, kad mes negalime tikėtis, kad mūsų keleiviai e, rimtai e, e, susirūpins CO2 išmetimais, jeigu nežinos realiai, kiek tokių išmetimų atsiranda dėl jų skrydžių. Ir dėkuoju ponui Bachui už jo konstruktyvų požiūrį. Ačiū. Pone Foster. Ačiū, pirmininkė. Aš esu 2004 metais aš buvau EPP frakcijos šešėlinė pranešėja ir dabar aš matau, kad tas pirminis dokumentas realiai padidino standartus ir buvo naudingas mūsų keleiviams. Tačiau, kaip jau ir minėjo kolegos, po to, kas įvyko Islandijoje ir atsižvelgiant į ETT sprendimus, atėjo laikas peržiūrėti šį reglamentą, kad būtų užtikrinta geria, geresnė pusiausvyrė. Aš norėčiau padėkoti Žoržui Bachui už jo uh, pastangas surasti su, uh, uh, sutarimą. Ir linkiu jam gerai paisėti po šio darbo. Komisijos pasiūlymas galėjo turėti nenumatytų padarinių mūsų keleiviams, galėjo sumažinti jų galimybės rinktis, galėjo taip pat uh, E, sutrukdyti gerai veikti mūsų regioninėms oro e, bendrovėms. Ir mes pritarėme tam, kad būtų numatytas 90 minučių e, laikas, kuris neįpareigoja mokėti kompensacijos. Ir mes parlamente daug darėme tam, kad daugiau dėmesio būtų skiriama regioninėms oro bendrovėms, nes jos padeda vietos bendruomenėms, prisideda prie vietos ekonomikos. Tačiau šiame pranešime yra tam tikrų dalykų, kurios, kurio, yra dalykų, kurie mus neramina. Pavyzdžiui, tai buvo penkių valandų atidėjimo laikas ir mes jį sumažinome iki trijų valandų. Nes mes pabijojame, kad per nelik trumpas laikas gali priversti oro bendrovės atšaukti skrydžius ir taip oro bendrovės galėtų užsimti, užsimti kai kurią teisingą nesažininką praktiką kompensacijų padidinimas ne visuomet e, atspindi e, bilieto kainą, nes kartais bilietas gali kainuoti labai mažai. Aš norėjau, kad iš tikrųjų kompensacija būtų susijęta su bilieto kaina. Tačiau tai tam nebuvo pritarta, bet aš nebijoju, kad šias problemas dar galima bus išspręsti ateityje. Aš pateikiau kelis pakeitimus, kuriuose kalbama apie Gibraltarą. Ir uh, pirmajame reglamente da, šie dalykai buvo nu, numatyti. Da, 2006 metais Ispanijos ir Junktinės karalystės vyriausybės pasirašė susitarimą, pagal kurį Gibraltaras tapo vidaus rinkos dalis. Tai yra Junktinės karalystės užjūrio teritorija ir ji yra ES e, teritorija. Ir todėl tenai turi galioti tokios pateisės, kaip ir visur kitur uh, uh, Europoje. Uh, Transporto komitete aš apie tai kalbėjau ir aš patikiu atitinkamus pakeitimus ir aš tikiuosi, kad ne tik komitetas, bet ir kiti parlamento nariai pritars to, toms pastaboms, to, tiems pakeitimams. Toliau ponas Količiakas. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Oro keleivių teisės jau reguliuojamos uh, kurį laiką, bet tik tai per pastarosius kelius metus uh, jos e, propaguojamas oro uostuose. Keleiviai turi tris mėnesius, kad galėtų apskūsti <clears throat> oro vežėją. Per du mėnesius keleivis turi gauti atsakymą. Tai yra kompromisas, kuriuo siekiame neleisti vežėjams išvengti jų atsakomybės keleivių atžvilgių. turime e, sąrašą išskirtinių situacijų, e, na, o antras priedas yra tiesiog vadovėlis keleiviams, paprastas vadovėlis keleiviams. Yra įvairių dalykų, kurie pagerina ketvirtųjų metų variantą, pavyzdžiui, e, keleivių su vaikais situaciją, neįgaliųjų keleivių ar uh, keliaivių vež, vež, besiveržančių muzikos instrumentus e, situaciją. Ateityje, jeigu keliaiviai naudojasi jungiamaisiais skrydžiais, e, jie galės mm, pasinaudoti lengviau tais jungiamaisiais skrydžiais. Taip pat mes pasiekime subalansuotą kompromisą dėl kainų. Tai yra naujas standartas a, aviacijai. Na, o komisijos nariu norėčiau pasakyti, kad Čekijos Respublikoje kelionių agentūros yra apsidraudusios nuo e, nemokumo. Ačiū. Na, tikrai e, nenorėčiau, kad vilkint, e, kalbėtumėte ilgiau, negu kad jums skirta. Pono Imbraso salėje nėra, tai dabar žodis poniai Dots. Ir jos nėra. Ponas Koch. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos Bach pranešime buvo rastas keleiviams palankus kompromisas, bet atsižvelgta ir į oro linijų interesus, tačiau ypatingai sustiprinamas keleivių teisės. E, remiamasi dabartinė situacija, o taip pat ir komisijos pateiktų pasiūlymų. Aš manau, kad vis dėlto kai kurios pakeitimus reikėtų vertinti kritiškai. Aš norėčiau pritarti pranešimui tokiam, koks jis buvo patvirtintas transporto komitete, o papildomus pakeitimus reikėtų atmesti. Dėl tų trijų ribinių verčių, kurios paminėtos Bach pranešime, tai yra realistinis požiūris. Jeigu uh, būtų e, pasirinktos tik dvi ribinės vertės, tai tiesiog oro linijos e, negalėtų užtikrinti, kad e, skrydžiai vyktų, kad keleiviai gautų kompensacijas. Aš irgi norėčiau, kad oro linijos nedidintų keleiviams kainų Dabar dėl e, keleivių nepasirodymo oro uoste. Aš manau, kad e, rastas tinkamas kompromisas ir kad oro linijos irgi galės teikti palankius pasiūlymus keleiviams. Iš to keleiviai turės irgi naudos. Jeigu nebebus teikiami palankus pasiūlymai keleiviams, tai e, keleiviai e, irgi nukentės. Mes turėtumėm galvoti apie ilgalaikę ateitį, ne vien tik tais apie trumpalaikę perspektyvą. Ačiū, mielas kolega, ir pritartumėte e, klausimui, ar galėtumėte atsakyti į klausimą pagal mėlyną kortelę. Ačiū, pirmininkė, sako ponas Leichtfried. Aš. E, Labai atidžiai klausiausi, ką jūs sakėte e, ir tiesiog krūptelėjau, kai supratau, kad jūs turite omeny, kad e, mes tarsi bandome e, atsižvelgti artėjančius rinkimus, bandome tarsi įtikti rinkėjams, ar jūs norite pasakyti, kad kitais atvejais mes nepaisome rinkėjų interesų. Taip, jūs mane teisingai supratote, mes vykdydami politiką turėtumėm atsižvelgti į įvairių interesų pusiausvirą. Dėkoju. Ačiū. Toliau e, žodis Elkadravi. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. E, čia turime didelį dokumentą, kuris e, duos tiesioginės naudos piliečiams. Ir Europos Sąjunga nušvies pozityviai keleivių ir teisų e, prasme. Ketvirtųjų metų dokumentą reikėjo atnaujinti, nes buvo daug trūkumų ir taip pat buvo priimta teisingumo teismo nuosprendžių e, šioje srityje. Džiaugiuosi puikiu pono Bakho darbu, e, taip pat šešėlių pranešėjų darbu ir turime dabar geresnį šio teisės akto variantą. Kompensacijos vėlavimų atvejais yra pagerinimas, taip pat paaiškinimas, kas yra e, nepaprastos aplinkybės, taip pat yra labai e, svarbu. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad žmonės susilauktų pagalbos, kai kyla sunkumo ar problemų. Na ir pirmiausia, e, jiems bus teikiama informacija, kad jie žinotų, kokia yra jų padėtis. Taip pat svarbu e, išvardyti, kokią pagalbą jie gali gauti, kaip registruoti e, skundus, kokį bagažą gali vežtis ir taip toliau. Visą tai e, išdėstėte dabar daug detaliau ir tai yra pozityvu. Trumpai, žinoma, jeigu palyginsime su pradiniu komisijos pasiūlymu ir dabartiniu reglamentu, tai parlamentas gali didžiuotis savo darbu Manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesniems žingsnėms. Dabar e, eilė savo žingsnių žengti tarybai. Man malonu, kad parlamentas laikosi pozicijų, kurios atstovauja e, keleivių teises. E, labai ačiū. Toliau ponia Dots, kurie atėjo į salę. Ačiū ponia pirmininkė. Ačiū, kad e, suteikėte galimybę pasisakyti. Pone pirmininkė, kaip e, parlamentarė atstovaujanti Šiaurės Airiją, kuri yra Europos periferijoje, aš puikiai suprantu, su kokiamis kliūtimis mano šalies e, piliečiai gali susidurti dėl ilgų vėlavimų skrydžio atšaukimo. Todėl aš džiaugiuosi šią diskusiją, kaip geriausiai juos apsaugoti. Kad kurtume ekonomikos augimą, reikia versti, skatinti verslumą, turizmą O svarbi viso to dalis yra e, užtikrinti, kad darbuotojai galėtų pasitikėti e, kelionėmis orų. Šis pranešimas pagerins jų apsaugą, kuomet keleiviai e, dėl vėlavimų susilauks tų pačių kompensacijų kaip ir skrydžio atšaukimo atveju. Taip pat jų teisės bus išplėstos užtikrinant jiems galimybę kažkur apsistoti Taip pat jie susilauks daugiau paramos, kai vežėjai e, žlunga. Tai yra pozityvu. Tačiau turime pripažinti galimybės, kurios e, atsiranda e, oro transporto srityje. Ir aišku, svarbu, kad apsaugant keleivius oro bendrovėms neturėtų kilti didžiulis finansinis spaudimas tokio balanso paieška yra labai svarbu, užtikrinant investicijas ir ne, progresą. Ačiū toliau, kolegė Meisner. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ponės ir ponai. E, Žorž Bach tikrai puikiai padirbėjo, iš tikrųjų e, jūs siekate žymiai pagerinti keliaivių teisės, labai ačiū už tai. Mes, ko gero, visi e, turime žinoti, kas atsitinka, jeigu skrydis vėluoja, jeigu keleivio bagažas dinksta. Ko gero, visi esame susidūrę su panašiomis situacijomis. Dabar keleiviai turės geresnės galimybės gauti e, kompensacijas. Kolegos Bach pasiūlymas patobulina komisijos pasiūlymą. Pavyzdžiui, yra numatytos didesnės kompensacijos skrydžiui vėluojant e, trumpiau Taip pat um, bus kompensacijos ir jei keleivis pavėluoja į jungiamuosius skrydžius, mes numatome ir geresnį keleivių informavimą. Labai svarbu, kad keleivis iš pat pradžių viską žinotų ir taip pat, kad būtų svarbu, kad kontaktinis centras būtų oro uoste, kur galėtų keleivis kreiptis. Kas atsitiks su muzikos instrumentais? Čia irgi reikia daugiau aiškumo. Toliau rankinis bagažas ir vieno rankinio bagažo taisyklė daugelį keleivių tai kelia pasipiktinimą. Ir čia reikia didesnės pažangos. Keleiviai taip pat turi geriau žinoti, ką jie gali pasimti. Toliau Gibraltaras. Aš vienareišmiškai sakau, kad e, Gibraltaras priklauso Europai, taigi ir Gibraltare turėtų būti taikomos tokios pačios taisyklės. Pan, pane Lichtenberger, prašom. Ačiū. Aš visiškai neseniai um, skrisdama lėktuvais klausinėjau kitų keleivių, ar jie kada nors yra prašę kompensacijų už vėluojančius skrydžius ir ar jie tokias kompensacijas gavo. Uh, Rezultatai tikrai nedžiuginantis. Visų pirma, keleiviai nieko net neprašo, nes yra įstikinę, kad ir taip nieko negaus. O tie keleiviai, kurie e, pateikė skundus, e, turėjo e, labai inirtingai ginti savo teisės. Taip toliau negali būti. Aš esu labai nusivylusi, kad komisaras Kalas pateikė tokį pasiūlymą, kuris dar labiau pablogintų keleivių situaciją komisaras atsižvelgia tik į oro linijų interesus. Panašai, panašu, kad keleiviai oro linijoms tiesiog trukdo gyvuoti. Aš manau, kad ir force majeure nenugalimos jėgos aspektas yra e, traktuojamas taip, kad e, joks keleivis negalės pasinaudoti e, savo teisėmis. Taip pat turiu pridurti ir štai ką. Transporto komitetas, o ir kiti komitetai tikrai pagerino keleivių teisės, taigi aš norėčiau paprašyti paremti pateiktus pakeitimus. Turime suprasti aiškiai štai, kad turime ginti vartotojų teisės, nes e, keleivis šiandien praktiškai negali pasipriešinti monopoliniai struktūrai. Ačiū. Kolegė Lichtenberger, ar jūs e, pritarsite, kad kolega pateiktų klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą? Ačiū. Aš noriu pasitarauti dėl e, vieno rankinio bagažo taisyklę, sako panas Kramer. Ar tai nediskriminuoja moterų? Jeigu, aš, e, jeigu moteris nori pasimti dar ir mažą rankinuką, tai ji turi už tą e, rankinuką susimokėti. Ar čia moteris nediskriminuojamos? Kaip jūs tokią situaciją vertinate? Pane Lichtenberger, prašom. Taip. Tai yra diskriminacija e, visų atžvilgių ir vyrų, ir moterų, bet moteris dėl to labiau nukenčia. Jeigu e, moteris vėliau turi pasinaudoti jungiamuoju skrydžiu, E, ji e, dažnai nori pasimti daugiau daiktų kartu su savim. Jau man kiek kartų yra e, vėlavęs bagažas, kokius 17 kartų. Keleivis niekada negali būti tikras, kad pridavęs savo bagažą į lėktuvą, kada nors ir dar kada nors išvys dėl to, kiek įmanoma daugiau žmonių nori pasimti rankinį bagažą su savimi. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais šiame parlamente mes realiai galėjome prisidėti prie milijonų piliečių gyvenimo gerinimo. Per nelik ilgai kai kurios, aš pabrėžiu, e, kai, kurio, kai kurios oro bendrovės ne, e, nepateikinėjo aiškios informacijos keleiviams apie jiems priklausančias kompensacijas tuomet, kai buvo vėluojami ir atidinami skrydžiai. Dabar mes turėsime labai aišku išskirtinių aplinkybių sąrašą ir tokiu būdu mes užpildysime spragą, dėl kurios mūsų keleiviai, skaitant ir tos, kurie gyvena mano apygardai, negalėjo gauti kompensacijų ir negalėjo nu-, nuskristi ten, kuriems reikėjo, dėl to, kad oro bendrovės netinkamai veikia. Ir dabar oro bendrovės taip pat turės labai teikti aiškiai informaciją apie tai, kiek bagažo galima pasimti su savim į lėktuvą ir jie nebaustų keliaivių, kurie nori apsipirkti oro uosto parduotuvėje. Tačiau yra vienas dalykas, kuris nebuvo įspręstas - Gibraltaras. Jei, nepripa, jei mes nepripažinsime Gibraltaro kaip Europos oro uosto, aš negalėsiu pritarti šiam dokumentui ir aš pateikiu atitinkamus pakeitimus šiuo klausimu. Dėkuoju, toliau ponas Amaži. Ačiū ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, tiesiog norėčiau atkreipti uh, narių dėmesį į tai, kad reikia rūpintis tais keleiviais, kurie atvyksta ar išvyksta į atokiausius regionus. Tokie skrydžiai yra apibriežti kaip už bendrovės ribų uh, vykstantis skrydžiai nepaisant to, kad tos užjūrio teritorijos atokiausi regionai priklauso Europos Sąjungai. Ir todėl aš manau, kad vėluojant e, skrydžiams į tuos regionus reikia taip pat užtikrinti deramą keliaivių apsaugą. Aš patikėjau atitinkamus pakeitimus ir aš norėčiau paraginti kolegas jiems pritarti. Dėkuoju, toliau ponas Dartmot. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu Jums e, prisipažinti, aš atstovauju Gibraltarui ir jo žmonėms. Ir dabar aš kalbu tam, kad e, ap, e, mes aptartumėme potencialias problemas e, Gibraltaro oro uoste. Ispanijos vyriausybė reguliariai ir piktavališkai trukdo kirsti sieną tarp Gibraltaro ir Ispanijos. Ir dėl to labai dažnai keleiviai vėluoja. Ir e, taip jau atsitinka, kad dažniausiai nuo to labiausiai nukenčia Ispanijos e, keleiviai. Dėl sausumos sienos e, oro transporto, transportas tampa labai svarbus. Ir šio parlamento nariai pasinaudodami teisėkuros priemonėmis, nori visiškai sužlugdyti oro, uh, oro vežėjus, kurie skrenda į Gibraltarą. Aš patikiu pakeitimus, raginu jūs jiems pritarti. Be to, aš noriu pasakyti, kad mes uh, nulatos girdime. Atsiprašau, sakos kalbėtojas. Ar jūs atsakysite į klausimą pagal mėlyną kortelę? Prašau. Sí, gracias, señor presidente. Señor diputado, parece que tiene mala memoria, en el tema de Gibraltar. Porque lo cierto... Ačiū. Panašu, kad jūs e, e, labai kritikuojate situaciją Gibraltare. Bet, e, pavyzdžiui, jeigu jūs keliaujate į Gibraltarą, tai matote, kad Jeigu jūs nuvyktumėte į Gibraltarą, pamatytumėte, kad ten buvo nusiųsta ir ekspertų, kurie bandė išsiaiškinti, ar e, iš tikrųjų kyla kokiu nors problemu. Jūs galbūt turėtumėte susipažinti su ekspertų pateiktomis išvadomis, jos tvirtina, kad nekyla jokių problemų ir kad e, viskas yra tvarkoje. Sir, uh, all... Pone, aš pirmiausia norėčiau jūs patikinti, kad aš puikiai viską atsimenu. Uh, Ir ko gero atsimenu geriau nei jūs. Taip, komisija, komisijos atstovai iš tikrųjų apsilankė Gibraltare. Tačiau komisija e, dar pri, e, perspėjo Ispanijos vyriausybę e, likus šešioms savaitėms iki jų atvykimo į Gibraltarą. Ir taip Ispanijos vyriausybė galėjo viską aptvarkyti. Ir jūs ir jūsų kolegos turė, jums ir jūsų kolegoms turėtų būti gėda dėl to. Reikė. Ponas Reikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau mūsų kolegą Žoržą Bachą už jo darbą rengiant šį pranešimą. Ir komisijos e, pasiūlymas buvo skirtas tam, kad mes peržiūrėtume keliaivių e, teisų apsaugą, e, kai vėluojame ir atidedami skrydžiai. O Europos parlamentas norėtų, kad keleivių teisės būtų saugomos geriau. Todėl mes patikime pakeitimus. Ir mes pirmiausia norime išvalgti į ATT e e, sprendimus. Labai svarbu, kad teisėkuros institucija e, padarytų viską, kad mūsų keleiviai išvengtų ne tik streso keliaudami, bet ir streso, kai jiems reikia pateikti skundus ir mes sustipriname keliaivių teisės, palyginus su komisijos pasiūlymu. Dabar oro bendrovės turės pateikti skundų formas ir dabar aiškiai apibriešta, koks bus kitų institucijų vaidmuo. Deja, man nepavyko įtikinti kolegas, kad reikia uždrausti oro bendrovėms neleisti e, e, skristi keleiviams tuo atveju, kai yra parduota per daug bilietų, kai lėktuvas yra perpildytas. Kiekvienas pilietis, kuris nusiperka biletą, turi teisę uh, skristi uh, tuo skrydžiu ir negalima dėl komersinių priežasčių jam trukdyti tai daryti kai norima užtikrinti skrydžių ir keleivių saugumą, arba kai iškyla e, e, terorizmo e, grėsmė, iškyla ir situacijos, kai euro bendrovės taip pat gali pasinaudoti vis, visomis šiomis priežastimis tam, kad atsisakytų vežti keleivius. Ir todėl aš apgailėstauju, kad, kad nebuvau atsižvelgta į mano pastabas. Tai- Ačiū, prašau visų supratingumo. Aš negaliu e, suteikti galimybės pasisakyti pagal mėlyną kortelę tiems kolegoms, kurie jau pasisakė arba kurie yra kalbėtojų sąraše, nes kitaip negalės pasisakyti kiti kolegos. Dabar suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, tai yra kolegė Ajala Sender. Prašom. Ačiū pirmininkė. Prieš dešimt metų buvo patvirtintas pirmas uh, reglamentas dėl keleivių teisių. Vėliau buvo patvirtinti ir kiti reglamentai bei direktyvos dėl jūrų transporto, dėl sausumos transporto. Ir džiaugiuosi, kad dabar komisija suprato, kad reikia peržiūrėti ir teisės aktą dėl keleivių teisių. Reikia pagerinti informavimo, informacijos teikimą keleiviams. Pranešėjas Bach komisijos uh, pasiūlymą patobulino, jį įtraukė ir e, palankesnės nuostatas tiems keleiviams, kuriems reikia daugiau pagalbos, pavyzdžiui, keleiviams su mažais vaikais. Taip pat e, e, manau, kad labai gerai, jog buvo įtraukti ir muzikos instrumentai. Aš noriu padėkoti pranešėjui, kad jis atsižvelgia į įvairius uh, pakeitimus. Pavyzdžiui, kad e, geriau atsižvelgta ir į neįgaliųjų keleivių teisės. Neįgalieji keleiviai gali atvažiuoti iki pat lėktuvo su savo invalido vežimėliais. Taip pat e, pranešėjas bando spręsti ir vieno rankinio bagažo klausimą. E, Noriu užtikrinti, kad keleivis galėtų ir apsipirkti oro uoste. Tikrai manau, kad naujas atnaujintas teisės akto aktas tikrai atgrasins oro linijas nuo keleivių skriaudimo. Dabar dėl oro linijų nemokumo. Tokiu atveju keleivis atsiduria labai, nepa, e, labai prastoje situacijoje ir jam reikia padėti. Dėl kompensacijų. Kokios turėtų būti kompensacijos? Manau, kad jų dydį reikėtų nuolat peržiūrėti. Gerbiamas komisarė, tikiuosi, kad jūs visiškai netrukus pateiksite atitinkamą pasiūlymą oro linijos turi e, pasirūpinti keleivių maitinimu, jeigu skrydis daug vėluoja. Taip, jūs, ponė, esate teisi. Gal, jeigu norite, dabar galite pateikti ir savo klausimą ponui Rike, aš anksčiau jūsų nepamačiau. Taip, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą e, kolegai Rikė, sako pane Maisner. Labai gaila, kad e, kolega Rikė nesiklauso. Aš jam turiu klausimą, jisai nesiklauso. Pirmininkas, ponas Rikė, e, pane Maisner, jums norėtų pateikti klausimą. Buvo kalbėta apie tai, kad vieno rankinio bagažo taisyklė nepalanki moteriams. Mes tą taisyklę norime pakeisti. Mhm. Ir e, šio pasiūlymo dėka galima būtų pakeisti tą taisyklę, kad moteris galėtų pasimti papildomai rankinuką ir nebūtų diskriminuojamos. E, Dėkuoju, ponas Rikė. Taip, be abejo, aš e, pritariu ponios Mesner pastabai, bet. Uh, reikia gerai suprasti tai, ko reikalauja moteris. Tačiau nepamirškime, kad kai kurios rankinės kartais panašios yra į lagaminus. Ir taigi čia gali išlikti daug vietos laisvoms interpretacijoms. Štai kaip aš sakyčiau jūsų klausimą, ponė pirmininkė. Ponas Benjan. Ačiū, pirmininkė. Teisės, kurios suteikia keleiviams e, E, šis teisės aktas išvykstantiems iš Junktinės karalystės e, neapima Gibraltaro, nebent bus patvirtinti pakeitimai. E, šie, šios teisės šiaip yra labai svarbios. Dartinės įstatymas nebuvo lengvai gyvendinamas, ypač dėl tų ypatingų sąlygų. O civilinės aviacijos institucija Junktinėje karalystėje labai sunkiai supranta šį terminą. Todėl patikslinimai naudingi. Šiandien E, teis, priimams teisės aktas e, suteiks aiškumo, keliaiviai gaus kompensacijas ir dėl tų priežasčių, kurios nėra kažkuo ypatingos. Aš taip pat džiaugiuosi e, dėl bagažo taisyklių pakeitimų ir tikiuosi, kad mano pakeitimas bus patvirtinęs kad negalėsiams būtų parduodami neapmokestinami bilietai. Na, E, mes nenorime, kad būtų daugiau vėlavimų, mažiau regioninių e, kelionių ir taip toliau. Kaip liberaldemokratai mes norime, kad būtų sąžiningai e, traktuojami keleiviai ir manau, kad šis tekstas aktas būtent tai ir pasieks. Ačiū, toliau panas Krameris. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pasiūlymas yra palankesnis oro linijoms negu kad keleiviams pagal jūsų pasiūlymą būtų tiesiog atmesti 75 procentai keleivių skundai. Jūs neatsižvelgėte į Europos teisingumo teismo sprendimus. Aš nežinau, kodėl jūs ginate tik oro linijų interesus, kurios vaikosi pelno. Dabar keleivių teisės uh, prastai ginamos, jūsų pasiūlymas dar pablogintų dabartinę situaciją, nes dabar keleivis turi teisę gauti kompensaciją po dviejų valandų. Jūs, jūsų pasiūlymas e, komisarė pablogina keleivių situaciją. Jūs sakote, kad reikia sukurti ir kontaktinį centrą, kur e, galėtų e, kreiptis keleiviai. Bet dabar, pavyzdžiui, Įmon, e, oro linijos jūsų dėka sutaupo apie 30 milijardų eurų, nes jos gali nemokėti kompensacijų keleiviams. Ačiū. Toliau e, ponas Vlasak. Nu, ponas ir ponai, pasiūlymas patvirtinti reglamentą e, dėl keleivių teisų. Šį, šį, šią problemą vertina žvelgiant keleivio akimis ir tai yra gerai. Aš turiu galvoje kainas, e, jungiamosius skrydžius, tuomet, kai nepasinaudojame pirmojų skrydžių, informaciją keleiviams ir išskirtinės aplinkybės. Džiaugiuosi dėl visų šių nuostatų. Tačiau, nepaisant geriausių mūsų kaip tyrimų, kai kurie pasiūlymo aspektai yra pernelyg ambicingi arba neaiškus. Nemanau, kad vartotojų reikia, vartotojų reikia e, tarsi maitinti e, šaukšteliu oro linijos neturėtų e, privalėti kelti kainų tik tai tam, kad galėtų laikytis šių teisės aktų. Manau, kad turime dar pasidarbuoti ties šio dokumentu ir jį pagerinti. Ponas Paskalis. Ačiū. Tikrai norėčiau pagirti poną Bach patikus tokį pranešimą. Mes turime dalyvauti bendro sprendimo procedūroje. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reformos ir komisija turi atsižvelgti į įvairių susijusių pusių interesus. Vis dėlto nepamirškime, kad keleivio situacija yra pažeidžiamesnė negu kad oro linijų, tai reikia ištaisyti. Keleivio e, situacija prastesnė ir ją reikia patobulinti. E, pranešėjas pateikė daug naudingų patobulinimų. Dėl e, skrydžių atšaukimo ir kompensacijų arba e, skrydžių atidėjimą. Manau, kad buvo e, pateiktas e, geras pasiūlymas iš pranešėjo pusės dėl Gibraltaro. Aš žinau, kad Britai situaciją vertina vienaip, jiems taikomos kiek kitokios procedūros. Komisijos pateiktame pasiūlyme nurodyta, kad sprendimas turėtų būti rastas dialogo pagalba. ES taisyklės Gibraltare neturėtų būti taikomos, kol nebus rastas susitarimas tarp abiejų pusių. E, šis, e, ši problema egzistuoja jau seniai, mes turėtumėm ver, vengti konfliktų. Likščiol e, buvo jau siekiama pažangos. Ačiū toliau, panas Bra Simpsonas. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu pasveikinti pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus, parengus puikų pranešimą, taip pat komisiją, kad jėmės išspręsti šio klausimą. Tačiau naudinga būtų paklausti, kodėl reglamento peržiūra yra būtina. Jį būtina, ponia pirmininkė, nes dabartinis reglamentas e, dar neteisingai taikomas oro linijų, joms padeda ir nacionaliniai reguliuotojai, kurie visiškai nepaiso savo atsakomybės ir skatina neveiklumu eurolinijams e, pažeidinėti iš teisės aktą. Šis pranešimas užbaigs tokius laimingus orolinijų laikus. Tik tai 2 procentai keleivių, kurių e, skrydžiai panaikinami ar vėluoja, gauna kompensaciją. Mažučiai, niekingi 2 procentai. Todėl, kad e, Visos oro linijos sako, kad visi vėlavimai yra dėl ypatingų aplinkybių ir jeigu prieštarauji tam, tai sako, sustiksime teisme. Šis pranešimas už panaikins tokias spragas, aiškiai pasakant, kad techninės problemos nėra nenumatytos aplinkybės ir jeigu jūsų lėktuvas sugenda, tai yra jūsų atsakomybė. O jeigu tai reiškia, kad keleiviai E, smarkiai vėluoja arba jų skrydžiai atšaukiami, tai tada sumokėkite, prisimkite savo atsakomybę. Pirmininkė, kai kurios oro linijos, aišku, dabar bandys e, rasti naujų spragų, o ne sumokėti kenčiantiems keleiviams. Tačiau šiam parlamentui ir e, aviacijos pramonėje sakau, kad šis pranešimas ir reglamentas yra skirtas keleivių teisėms, o ne oro linijų teisėms. Ir todėl jam turėtų pritarti visas parlamentas. Galiausiai noriu padėkoti Monako oro linijoms, kurie praktiškai man pademonstravo, kodėl reikia šį reglamentą pakeisti ir panaikinti spragas. Po baisios uh, patirties, kai praeitą 12 metais iš Tenerifės skridau 26 valandas. Uh, Galiu pasakyti, kad kompensacija už tai buvo didžiulis riebus nulis. Ačiū. Toliau, ponia Bilbao Brandika. Gracias, presidente este reglamento es imprescindible para ordenar. Ačiū pirmininkė. Šis e, teisės aktas yra reikalingas tam, kad galėtumėm išspręsti aviacijos sektoriaus problemas. Su tomis problemomis susiduria įvairiausių valstybių narių keleiviai. E, naujausias reglamentas sukėlė daug problemų. Dabar reikėtų e, supaprastinti skundų nagrinėjimo procedūrą, reikėtų uh, aiškiau apibrėžti, kokios yra skrydžių vėlavimo priežastis. Taip pat reikėtų užtikrinti e, paprastesnės e, sistemas e, skrydžių pardavimui internetu. Taip pat reikia geresnių informavimo sistemų, kompensavimo sistemų. Taip pat E, reikėtų kovoti tokią praktiką, kad keleiviui neleidžiama e, skristi, jeigu jisai neskrido uh, E, nepasinaudojo pirmojų skrydžių arba, pavyzdžiui, dabar keleiviams neleidžiama pasimti muzikos instrumentų. Taip pat reikia geriau apsaugoti ir neįgaliųjų keleivių teisės. Kai kurios oro linijos likščiolinės taisyklės aiškino neteisingai. Aš tikiuosi, kad ateityje tai pasikeis. Ačiū. Toliau, ponė Girling. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jisai tikrai siekia kompromiso tarp. Uh, būtinybės apsaugoti keleivių e, teisės ir padėti bendrovėms išgyventi sudėtingų laikų. Ir jam už tai dėkoju, jis gerai padirbėjo. Tačiau aš norėčiau atkreipti sudėmėsi tai, kad e, labai gaila, kad transporto komitetas nepatvirtino pakeitimų dėl Gibraltaro. Problema yra ta, kad tiesiog nieko negalima paaiškinti tuo, kad Gibraltaro piliečiai, tai yra ES piliečiai, dabar negalės naudotis keliaivių teisėmis, kurios priklauso visiems ES piliečiams. Tai yra visiška diskriminacija ir tai tikrai neatsižvelgia jų pagrindinės e, Europos piliečių teisės. Ar įmanoma e, panaši situacija kokio nors kitoje srityje? Labai gaila, kad transporto komiteto nariai nepasinaudojo progą, kurią jiems suteikė ponia Foster, patikdama savo pakeitimus ir nesustabdė ne šios diskriminacijos. Aš šiandien norėčiau pritarti tiems, kas pasisako prieš tokią baisę diskriminaciją. Gibraltaro piliečiai tikisi daugiau iš ES ir mes privalome pasirūpinti tuo, kad jie tai gautų. Thank you, Dėkuoju. Toliau ponas Marinesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastraisiais metais sumažėjo oro bendrovių paslaugų kokybė. Statistika rodo, kad keleiviai nenori prašyti kompensacijos dėl to, kad kompensacijų išmokėjimo ir skundų patekimo tvarka yra labai sudėtinga. Oro bendro, bendrovės turi turėti kontaktinius tašk, e, taškus, kontaktinius biurus visose oro, bendro, oro uostuose. Ir būtent jie turi padėti keleiviams tuo atveju, kai skrydžiai yra e, atidami arba e, jei jie yra atšaukiami. Tais atvejais, kai vėluojama yra daugiau nei dvi valandas, būtina suteikti keleiviams galimybę pavalgyti ir atsigerti oro bendrovių sąskaitą. Džiaugiuosi, kad buvo parengtas nebaigtinis išskirtinių aplinkybių sąrašas. Manau, kad Šis pranešimas nustato aiškę sistemą, kurioje yra gerai apibrieštos keleivių teisės ir oro bendrovių pareigos. Bet o šis pranešimas padeda mums adekvačiai spręsti sektoriaus problemas. Ir dėkuoju ponui Baš už labai subalansuotą pranešimą. Dėkuoju. Toliau Olga Sechnalova. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, gerbimi kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponui Baš, už kokybišką pranešimą. Šis pranešimas yra žingsnis į priekį, siekiant geriau apsaugoti keliaivių teisės. Dabartinė situacija yra labai sudėtinga ir dėl to tik 2 procentai keliaivių kuriems priklauso kompensacijos atidėjus skrydį, gauna tas kompensacijas keleiviai labai dažnai net ir nežino, kokios yra jų teisės. Todėl aš džiaugiuosi, kad pranešime yra numatyta daug nuostatų, kurios sustiprins keliaivių teisų apsaugą. Be to, man labai malonu, kad e, mano pakeitimas dėl e, to, kad keleivio bilietė turi būti nurodyti, kokios yra teisės, buvo patvirtintas. Dėkuoju pranešėjai ir už tai, kad jisai patobulino nuostatas dėl kompensacijų, kurios yra mokamos keleiviams tuo atveju, jei oro bendrovė bankrutuoja. Mes stengiamės įtraukti šias nuostatas nuo 2009 metų, nuo to, kai bankrutavo bendrovė Skyline. Dar vienas svarbus dalykas yra galimybė spręsti ginčius neteisminė tvarka. Taip keleiviams gali būti kur kas lengviau ir paprasčiau gauti kompensacijas, išleidžiant tą mažiau laiko ir pinigų. Ponas Vatsonas, pirmininkė, aš atstovauju Anglijos pietvakarius ir Gibraltarą. Tai yra viena iš likus, viena likusių e, aviacijos priemonių, kuri daro išimti Gibraltaro oro uostui. Po Kordobos susitarimo 2006 metais Ispanija Europos komisijai teigia, kad ji daugiau nebesieks netaikyti Gibraltarui e, tokių aviacijos priemonių. Iš tikrųjų, ji į nacionalinę teisę perkelė atviros erdvės e, susitarimą. Tačiau komisijos pasiūlymas peržiūrėti reglamentą paliko tą išimti Gibraltarui ir jį reikia išbraukti. Tai buvo keliama per transporto ministrų tarybą ir transporto e, komitete Ir tiek parlamentas, tiek taryba klausia, kodėl mes kalbame apie suvereniteto ginčą, kai turėjome tame kalbėti apie keliaivių teisės. Atsakymas yra tas, kad e, kalbame apie visų ES piliečių teisės Gibraltaro, Ispanijos ar kitų, kurie naudojasi Gibraltaro oro uostu. Todėl noriu paprarangti e, kolegas e, balsuoti už pakeitimus 171 iki 174, kad būtų išbraukta ta išimtis Gibraltaro žmonėms. Tai yra neteisinga. Ačiū. Toliau ponas Zylė. Ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Bachui už tai, kad jis nudirbo šį sudėtingą darbą ir norėčiau pabrėžti keletą keliaivių teisų aspektų. Pirmiausia, dabar oro bendrovės negalės e, panaikinti tą grįžtamojo bilieto vien dėl to, kad keleivis nepasinaudojo pirmojo išvykimo skrydžių. Tai yra tas pats, kaip tarsi prenumeruotum, e, nusipirktum abonentą į teatrą, tačiau prarastum visas galimybės pasižiūrėti spektaklį, jeigu nenuėjusi į pirmąjį spektaklį. Na, kai kurios pigių skrydžių bendrovės keliavis valandų valandas laiko oro uostuose ar net lėktuvuose, kai lėktuvas vėluoja. Taigi dabar ypatingos aplinkybės jų sąrašas neleis piknaudžiauti. Panas Pirker, ačiū pirmininkė. Naujos taisyklės pasitarnaus milijonams keleivių ir jie supras, koks svarbus yra Europos parlamentas. Aš džiaugiuosi, kad mes pasiūlėme daug tink, puikių sprendimų, tikiuosi, kad jie bus patvirtinti ir tikiuosi, kad e, tokiu būdu žymiai pagerinsime komisijos pasiūlymą. Tai yra pranešėjo nuopelnas, kad buvo pateikti tokie puikūs pasiūlymai. Aš čia norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, pavyko pagerinti kompensacijų sistemą, jeigu skrydis vėluoja, dabar kompensacijos bus didesnės. Uh, ateityje neturėtų būti vadinamosios neužšiau politikos, tai yra keleivis neturėtų nukentėti dėl to, kad jis nepasinaudojo pirmojų skrydžių. Taip pat oro linijos negalės dangstytis techninėmis problemomis, jeigu skrydis vėluos, bus labai aiškus apibrėžimai ir nebus e, vis, tų visų nesąmonių su rankiniu bagažu, keleivis iš anksto turės gauti visą reikalingą informaciją. Taip pat labai svarbu, kad būtų e, įsteigti informaciniai centrai e, pačiame oro uosto centre, ne kur nors tamsiausiame kampelėje, kaip kad daroma dabar. Taip pat labai svarbu, kad e, skubiai būtų nagrinėjami keliaivių pateikti skundai. Ypač džiaugiuosi, kad e, mums pavyko tai pasiekti, ginant keliaivių interesus. Labai ačiū toliau, kolega Leichtfried, prašom. Ačiū pirmininkė, komisarė. E, Pranešėjau, norėčiau Jūs pasveikinti, pateikėte tikrai puikų pranešimą, daug padirbėjote, pagerinote komisijos pasiūlymą, kuris buvo tikrai labai palankus pramoniai. E, tokio pasiūlymo dėka oro linijos tiesiog būtų krovusios papildomą pelną. Labai džiaugiuosi, kad dabar bus aiškesnės taisyklės dėl rankinio bagažo. Taip pat uh, E, išaiškintas išskirtinio aplinkybių klausimas, e, bus e, teikiama tinkamesnė pagalba keleiviui. Jeigu keleivio skrydis atšauktas, dabar tiesiog jisai yra paliktas likimo valiai oro uoste, nežino kur kryptis. Dabar uh, Jeigu keleivis užsisako keletą skrydžių, jungiamųjų skrydžių ir vieną praleidžia, negali pasinaudoti kitais. Tai nesąmonė. Koks yra oralinių reikalas, kodėl aš nes, nepasinaudojau pirmojų skrydžių? Tokią sistemą tikrai reiktų keisti. E, labai džiaugiuosi, kad parlamentas pateik, pakeitė komisijos pasiūlymą geriau gindamas keleivių teisės, rinkėjų teisės nereikia galvoti vien tik tais apie pramonę, pamirštant žmonės. Ačiū. Mr. Jim Higgins. Thank you, Mr. President, and like the... Ponas Heinsas, ačiū pirmininkė, kaip ir ankstesniai prelegentai noriu padėkoti kolegai Bachui, nu, parengus puikų pranešimą. Aviacijos pramonė smarkiai pasikeitė pastaraisiais metais. Tai yra susiję su keliaivių skaičiaus saugumu, liberalizuotų Europos rinką. Tai yra gerai ypač tokiai šaliai kaip Airija, kuri priklauso nuo oro e, transporto. Tačiau reglamentas turi atitiksta savo tikslą. Žinoma, kad kartais praktika yra, na, nėra sąžininga keleivių atžvilgių, o įsigaliojus reglamentui ketvirtaisiais metais liko problemų dėl to, kaip interpretuojamos kai kurios nuostatos, dėl to yra tam tikrų spragų. Keleiviai Keliaviams sunku visų pirma e, užtikrinti jų teisių vykdymą, kai e, pažeidžiamos teisės aktas. Keleiviai dažnai netgi nežino apie savo teisės, nes oro bendrovės neteikia informacijos. Ir šis parlamentas jau nekarta yra išreiškę savo nuomonę dėl šių problemų, priimdamas rezoliucijas 12 metais. Todėl aš džiaugiuosi, ponė pirminkė, tuo aiškumu, kurį užtikrina šis pranešimą dėl kompensacijų dydžių, dėl terminų ir dėl e, labai griežtos vieno bagažo vieneto taisyklės panaikimo. Tai leis ir pirmiausia oro uostams aukti ir e, vystytis, o tai bus naudinga tokiems regionams kaip mano e, e regionas, tai yra Airija. Suičia. Toliau pana Šuica. Ačiū pirmininkė. Piliečiai mm, man dažnai užduoda tokį klausimą, kadangi mes esame nauja e, valstybė narė Europos Sąjungoje. Ką daro Europos parlamentas? Ką jūs mums galite nuveikti? Būtent šis pranešimas gali pademonstruoti, ką mes galime padaryti. Aš esu iš Kroatijos ir, kaip žinote, 15 procentų mūsų BVP sukuriama turizmo sektoriuje. Todėl oro transportas yra labai svarbus. E, mums. Aš pati esu iš Dubrovniko. Mes esame priklausomi nuo turistų, kurie atskrenda e, į mūsų kraštą. Todėl ši tema man labai svarbi ir labai svarbu, kad keliaiviai galės lengviau pasinaudoti savo teisėmis, jie gaus informaciją laiku ir turės teisę į kompensaciją. Manau, kad trijų valandų riba yra geras kompromisas. Manau, kad keliaiviai, keliaivių teisės išvardytos e, pono Bacho pranešime turi būti užtikrintos. Noriu pono Bachą pasveikinti nudirbus gerą darbą. Ir aš tikiuosi, kad mes eisime tą kryptimį ir gerinsime keliaivių teisų gyvenimą ne tik rinkimų išvakarėse, bet e, visą laiką turėsime galvoje jų interesus. Visos e, šios taisyklės turi būti sąžiningai įgyvendintos visoje Europos Sąjungoje kai kalbame apie vartotojus, šiuo atveju apie keleivius, tai yra labai svarbu. Ačiū toliau, ponas Adamas Koša. Bach kollégám az elmúlt években kiváló munkát végzett a lég. Kolega Bachas pastarais metais puikiai padirbėjo, padirbėjo keleivių teisų srityje. Pamenu, kaip prieš keletą metų kalbėjome apie keliaivių važiuojančių tarpmesniais autobusais teisės. Tuomet diskusija buvo sudėtinga ir man buvo sunku išaiškinti, kad e, žmonės, kurie turi negalę ir e, turi judumo problemų, nėra tas pats. Tikiuosi, kad dabar šis skirtumas bus akivaizdesnis. Manau, kad e, tokius trūkumus turime pagerinti, rengiant e, mūsų pranešimą. Aš džiaugiuosi, kad pasiekta pažanga užtikrinant neįgalių keliaivių teisės. E, oro bendrovės turi teikti kokybiškas paslaugas, turi užtikrinti skaidrę teisų ir pareigų gyvenimo sistemą. Taip pat aš džiaugiuosi kad įtraukiamas NVO ir kitos organizacijos į šį darbą. Ir taip pat džiaugiuosi, kad šis teisės aktas reikalauja asmeninių paslaugų, nes taip tik tai galima užtikrinti lygybę. Ačiū toliau, panas Švabė. Ačiū pirmininkė, gerbamas komisarė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jį ėmėsi iniciatyvos šį pasiūlymą pateikti parlamentui, nes be šio pasiūlymo keleivių teisės ir toliau turėtų ginti tik advokatai. Advokatai iš to pelnytųsi, ne to mes norime. Taip, komisijos pasiūlymą reikėjo tobulinti, dėl to niekas nesiginčia, bet man atrodo, kad Europos parlamentas atliko savo namų darbus. Keleivių teisės yra susijusios ne vien tik tai su kompensacijomis, bet ir uh, Štai su kuo. Ar keleivis e, suplanavęs e, savo kelionę gali pasiekti savo kelionės tikslo laiku? Labai svarbu yra punktualumas. Oro linijos turėtų būti e, priverstos laiku atvežti keleivius į jų atostogų vietą, į verslo sustikimo vietą. Tam yra reikalingos taisyklės ir dėl kompensacijų. Uh, Kompensacijų taisyklės turi veikti ir praktikoje, jos turi funkcionuoti. Taip pat e, ir man yra atsitikę taip, kad nors skrydis vėlavo daugiau kaip 3 valandas, man kompensacijos niekas nesumokėjo, nes buvo prisidengta kokia nors force majeure, nenugalimos jėgos taisykle. Komisarė, aš tikrai džiaugčiausi, jeigu jūs uh, kuo greičiau patikrintumėte, ar oro linijos laikosi taisyklių, ar jos ir toliau skriaudžia keleivius. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Suteiksiu žodį penkiems kolegoms. Pradėkime nuo pono Pankį. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtár. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau padėkoti ponui Baš už šį labai svarbų pranešimą. Kiekvienais metais daugėja skrydžių ir panašu, kad šį tendenciją nesikeis. Todėl labai svarbu yra užtikrinti, kad keliaiviai galėtų keliauti patogiai ir saugiai. Taip pat būtų gerai patobulinti e, E, oro bendrovių punktualumą. Mes norime, kad oro vežėjai e, rimtai vykdytų savo įsipareigojimus. Be to, teisės akte yra parašyta, e, kad oro bendrovės turi įsteigti informacijos centrus, kuriuose keliai galėtų, į kuriuos jie galėtų kreiptis dėl kompensacijos. Dėkoju. Toliau Pone Prendegasta, ačiū ponė pirmininkė. Atsižvelgdami į tai, kaip elgėsi kai kurios oro bendrovės e, Airijoje, mes kaip tik laikus svarstome šio reglamento peržiūrą. Labai dažnai oro bendrovės nesuteikia keleiviams tos pagalbos, kurią privalo suteikti pagal dabartinį teisės aktą ir dažnai nacionalinės įstaigos neprižiūri, ar tinkamai oro bendrovės elgesi, o jos piknaudžiauja to, kad keliaiviai nežino apie savo teisės. Jau buvo išspręstas kai kurios e, labai e, pagarsėjusios bylos dėl to teisme ir todėl apie šias, šias problemas daug yra kalbama. Ir reikia sižvelgti į ETT sprendimus ir aš tikrai lauksiu tol, kol e, to momento, kai šios taisyklės pradės galioti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Mikolašik. Dankeschön. Eh, letecká doprava sa na liberalizovanom európskom trhu. Ačiū pirmininkė. Kvalita poskytujúcich. Dėkuoju, ponio pirmininkė. Aviacijos rinka e, e, nėra reguliuojama ir tai yra naudinga keleiviams, tačiau pastaruoju metu pablogėjo paslaugų kokybė. O kai kurios oro bendrovės e, užsieima nesažininką konkurenciją keleivių sąskaitą. Be to yra ir nemažai teisinių spragų, kurios leidžia oro bendrovėms e, nevykdyti savo įsipareigojimų. Aš manau, kad yra nepriimtina tai, kad e, keleiviai yra, keleiviai negali skristi, net ir turėdami bilietą tuo atveju, jeigu nepasinaudoja pirmojų e, skrydžių. Bet aš manau, kad oro bendrovės turi laiku pranešti keleiviams, e, kokios yra jų teisės. Džiaugiuosi, kad reikalaujame taip pat ir sukurti bendrą skundų formą, kuri e, galiotų visoje Europos Sąjungoje ir e, kurioje informacija būtų išdėstyta visomis Europos Sąjungos kalbomis. Η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού είναι αναγκαία ώστε να κλείσουμε τα... Ačiū, pirmininkė. Šio reglamento peržiūra yra reikalinga tam, kad mes užpildytume dabar egzistuojančias uh, teisės aktas spragas ir tam, kad patobulintume šį teisės aktą, šį reglamentą. Tačiau peržiūrėdami reglamentą mes nenorime sukurti daugiau problemų, nei galime įspręsti. Reikia panagrinėti, kiek žmonių pateikia skundus, kiek reikalauja kompensa, kompensacijų. Labai dažnai tiems žmonėms iš tikrųjų reikia praeiti per daugybę įvairiausių sunkumų tam, kad jie gautų kompensacijas. Atrodytų, kad teisė kompensacija yra savame suprantama. Tačiau taip nėra. Ir labai dažnai oro bendrovės piknaudžiauja ir e, leidimų nešti tik vieną bagažo vienetą. Salut raportorul. Pone Tikau, Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją. Manau, kad labai svarbu gerinti teisės aktus dėl keleivių teisių, ypač kai kalbama apie informaciją, kompensacijas ir paramą, pagalbą. Iš tiesų, taip pat e, nacionalinės institucijos turėtų numatyti baudas e, oro vežėjams, kurie nevykdo savo pareigų keleivių atžvilgių. Labai svarbu, kad piliečiai turėtų aiškus teisės aktus, numatančius jų teisės. Labai svarbu vengti spragų, kurios leidžia vežėjams išnaudoti e, teisės aktų spragas e, keleivių nenaudai. Aš e, norėčiau pabrėžti, kad pagerinti aspektai yra dėl informacijos kontaktinių punktų oro uostose, supaprastintų skundų procedūrų, supaprastintų ir aiškesnių bagažo taisyklių ir E, neįgaliųjų teisų pagerinimas. Ačiū. Viskas Labai ačiū. Jau pasisakė penki kolegos. Dar trys kolegos norėjo pasisakyti, tai gal ir jiems suteiksiu žodį. Prašom. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Bachui už puikų rezultatą. Taip pat malonu, kad pono Bacho pakeitimas taip pat įtrauktas, kuriame kalbama apie ginčių sprendimą, nes nacionalinės institucijos tiesiog e, pateikia viešus pranešimus, to nepakanka. Labai svarbu, kad būtų e, užtikrintas nepriklausomas e, ginčių sprendimas, kuris galėtų padėti vartotojams nebrangiai išspręsti ginčius be teismo. Be to, e, Niderlanduose turime patirties e, darbo su tokiamis organizacijomis, tačiau ne visada met užtikrinamas vienodos žaidimas sąlygos, todėl visos e, oro bendrovės turėtų tapti nepriklausomo ginčių sprendimo organizacijos narėmis ir tai pagerins situaciją. Pane Kadema. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi tuo, kad buvo pateikta daug pakeitimų. Pono Bach pranešimą aš ir pati esu pateikusi. Noriu keletą jų paminėti. Neįgalus asmenis ateityje galės paprasčiau skristi, judėti oro uoste. Taip pat keliaiviai geriau pas, galės pasinaudoti savo teisėmis gauti kompensaciją, jeigu skrydis vėluos ar bus atšauktas. Taip pat ateityje e, keleiviai geriau bus informuojami ir oro uostose. Praeitie e, tikrai būdavo tokių atvejų, kad e, jeigu e, keleivis neskraido kiekvieną dieną, arba skrenda pirmą kartą, tai patiria didžiulį stresą oro uostą, ypač e, vyresnio amžiaus keleiviai. Jiems e, tikrai sunku gauti informaciją apie savo teisės, apie tai, kur jie gali pernakvoti. Tikrai reikia pagerinti keleivių informavimą ir tikiuosi, kad tai bus padaryta pagal naują teisės aktą. Ačiū toliau e, kolega Šaltė Moze. Ačiū, pirmininkė. Tikrai e, reikia pasakyti, kad ES jau egzistavo teisės aktai, ginantis keleivių teisės skrydžių vėluojant arba jo atšaukimo atveju. Problema yra ta, kad tų teisės aktų buvo nesilaikoma. Džiaugiuosi, kad dabar komisija e, nori pagerinti situaciją. Tai yra gerai, tačiau e, esu pasipiktinusi dėl to, kad komisija siūlo sušvelninti taisyklės. Europos parlamentas išsiaiškino, e, kokios buvo teisės aktų taikymos spragos. Mes turėtumėm apsaugoti keleivius, tikrai tenka apgailestauti dėl to, kad yra prisidengiama neįprasnėmis aplinkybėmis ir streiko atveju. Uh, Oro linijos juk gali e, pasirūpinti tinkamai elgti su savo personalu tam, kad jis e, nestreikuotų. Jeigu e, vyksta streikas, tai oro linijos turėtų pasirūpinti keleiviais. Ačiū. Baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar suteiksiu žodį komisarui Kalas. Prašom. Pane pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkoju Jums už šią diskusiją ir naudingą darbą. Tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime konstruktyviai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Kitas mūsų žingsnis turėtų būti štai koks. Komisija tikisi, kad taryba netrukus galės apibriežti savo poziciją dėl šio labai svarbaus teisės akto tam, kad mes galėtume pradėti tarp institucinės dėrybas. Tikiuosi, galėsime tą pradėti iš karto po Europos parlamentų rinkimų. Baigdamas, šias diskusijas norėčiau pasakyti, kad komisija mano, kad šį keliaivių teisų reglamento peržiūrą realiai patobulina, sustiprina keliaivių teisės. Dabar teisės bus aiški, aiškiau apibrieštos, jas bus lengviau gyvendinti ir geriau prižiūrėti, ar tinkamai jos yra gyvendinamos. Nes tai yra labai svarbu, mes tą sužinojome per ugnikalnio dulkių debesies krizę. Ir be to mes sugebėjome suderinti keliaivių teisų apsaugą ir oro bendrovių interesus, nes oro bendrovėm šiuo metu išgyventi nėra lengva ir tos bendrovės nėra keliaivių priešai, jie nori uh, skraidinti keliaivius. Ir todėl turėjome siekti pusiausviros. Ir uh, mes stengiamės užtikrinti, kad būtų kuo mažiau atšaukiama skrydžių, nes tai yra labiausiai nenaudinga keleiviams ir be oro bendrovėms. Mes stengiamės padaryti viską, kad keleiviai galėtų nuskristi ten, kur jie nori nuskristi arba galėtų grįžti namo. Tai buvo mūsų prioritetas rengiant šį teisės akto pasiūlymą. Dėkoju. Labai ačiū. Na ir galiausiai suteiksiu žodį pranešėjui Bach. Prašom. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir kolegiams už tokią plačią paramą. Mūsų tikslas buvo uh, siekti ambicingo, drąsaus pranešimo ir tai mums pavyko. D Aš, kaip ir komisaras Kalas, esame nusivylę e, tarybą. Tikiuosi, kad taryba bus ambicingesnė ir patvirtins šį dosiją gindama e, keleivių teisės. Kaip jau buvo sakyta, dėl rankinio bagažo e, oro linijos, kai kurios oro linijos jau taiko naujas taisyklės ir to džiaugiuosi. Aš norėčiau sureaguoti į keletą klausimų, kurie buvo iškelti diskusijų metu. Ar oro linijos pateikia tikrai tiek daug kaštų? Netikiu, tik 2 procentai keleivių gauna kompensacijas. Na ir oro linijų balanse tikrai tam e, tenka labai nedidelė eilutė kaip keleiviai gali apginti savo teisės neteisminiu būdu. Turi būti numatyta tokia taisyklė, nebūtinai keliaiviai turėtų būti e, verčiami kreiptis į teismą. Dėl muzikos instrumentų teisės, aktas, teisės akto taisyklė jau egzistuoja. Dėl maršruto rerouting keitimo tai irgi yra dar vienas svarbus dalykas e, ginant keliaivių teisės. Toliau dėl trijų valandų uh, ir skrydžio atšaukimo. Man atrodo, kad išsakyti būkštavimai yra nepagristi. Oro e, linijos e, yra susibūrusios į grupės ir tikrai e, mažesnės problemas labai lengvai galima išspręsti per tris valandas. Aš norėčiau dar kartą padėkoti už visą paramą ir su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Danke allen. Labai ačiū visiems kalbėtojams, baigiame diskusiją šio klausimu. Balsavimas vyks šiandien 12 val. o dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra Morajas pranešimas trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyventinimo sezoninio darbo tikslais sąlygos. Iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Prašom žodis jums.